Uh, Kolegos, kviečiu visus susėsti ir turime pradėti darbą, nes laiko turime nelabai daug. Šioms diskusijoms taigi kviečiu visus susėsti. Turime užbaig... pradėti ir užbaigti laiku. Norėčiau pasveikinti Europos parlamentą. Perduosiu galbūt žodį jam ir jisai pasveikintų savo raštu jūs eh, visus. Sveikinu eh, pirmininką Buzeką ir manau, kad jo dalyvavimas šitame posėdėje iš tikrųjų suteiks dar daugiau svarbaus šiam nepaprastajam afeto posėdžiui. Jisai <clears throat> surinktas kartu su uh, žmogaus teisų pakomitečio atstovais, kaip matote, pirmininkė Autala dalyvauja, taip pat uh, dalyvauja delegacijos santykių su Baltarusija uh, nariai bei uh, delegacija Euro Euroneste, e, Euronesto parlamentinėje asamblėjoje, kolegos Dyganin ir Protasevič iš e, jos dalyvauja. Tad norėčiau pasveikinti jūs visus ir svečius taip pat. E, pone Ignata, pona Ignatavičių taip pat norėčiau pasveikinti. Lietuvos užsienio reikalų viceministrą, komisijos narį Fulę taip pat, kuris nesenai buvo Baltarusijoje ir turbūt e, galės mums pateikti tam, tikrų, tam tikros informacijos apie, apie Baltarusiją, ambasadorius Harins, kuris e, vadovauja e, rinkimų stebėjimo delegacijai SBO. Taip pat ponas Milinkievičius, ponia Asangrau, Baltarusijos žurnalistų asociacijos e, narė. Šio posėdžio tikslas yra ne tik tai išanalizuoti padėtį Baltarusijoje po nesenai įvykusių rinkimų ir po įvairių įvykių, kuriuos žinote, po tų e, represijų įvykusių, po prezidento rinkimų vykusių 19 e, gruodžio, bet ir e, padiskutuoti apskritai apie tarptautinės bendruomenės e, reakciją į šituos e, įvykius ir padiskutuoti apie tai, kaip e, ši bendruomenė žiūri į Baltarusiją ir į Baltarusijos vadovus. Mes taip pat dar posėdžiausime rytoj ir kalbėsime apie ad hoc delegacijos vykimą į Baltarusiją. Mes pirmininkų suėjai sueigos prašėme, kad e, būtų e, sukurta tokia grupė. Ir šiandien, aišku, galėsime taip pat padiskutuoti apie tai ir galėsim pakalbėti apie konkrečius aspektus susijusius su šitos e, misijos vykimu į Baltarusiją. Taip pat e, sustikau su Baltarusijos užsienio reikalų ministru ir pasakiau jam, kad mes norėtume, kad e, būtų leista šitai e, parlamento delegacijai nuvykti visur, kur jinai pageidauja. Ir galbūt tai bus e, įmanoma, jeigu Baltarusijos vyriausybė tai leis. Norėčiau pabrėžti dar šio e, posėdžio svarbą, todėl kad e, turint omenyje dabartinį kontekstą, iš tikrųjų tai svarbus klausimai ir iš karto perdodu žodį pirmininkui Buzekui. Prašome. Ačiū. Pone pirmininkė. Iš pat pradžio norėčiau pasakyti, kad ilgai laukėme šios Baltarusijai skirtos dienos Europos parlamente ir labai džiaugiuosi, kad Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovai, nepriklausomos žiniasklaidos atstovai, pilietinės visuomenės nariai kartu su mumis šiandien yra šioje salėje. Aš susitikau su visais jumis šį ryt ir, mėly bičiuliai, mes padiskutavome iš esmės. Tačiau to nepakanka. Mums reikalingos skaidrios diskusijos tam, kad aptartumėme padėtį Baltarusijoje, kas įvyko ir ką mes galėtumėme padaryti ateityje, mes, ES. Taigi prašome jūsų patarimo. Trumpai tariant, kaip būtų galima išspręsti tą problemą? Baltarusijos žmonės yra laukiami Euro, Euro, Europos laisvų demokratinių valstybių šeimoje. Mes laukiame jūsų ir pripažįstame jūs kaip jūsų tautos atstovus. Ir norėčiau pirmiausia išreikšti solidarumą su jūsų tauta Baltarusijos žmonėmis. Visi labai atidžiai sekėme įvykius Minske. Aš nuolatos palaikiau kontaktus nuo gruodžio 20 dienos su ponu pirmininku e, pono Albertini. Dėkoju Jums, kad surengėte šį posėdį, ponė pirmininkė. Taip pat bendravau ir su ponė e, Hautala, taip pat pirmininkė kito komiteto ponu Vigeninu ir ponu Postaševičiumi. Mes nuolatos palaikėme kontaktus. Taip pat dėkoju Jums, komisarė Fiule. E, Mes su jumis irgi nekartą kalbėjomės apie visas tas problemas susijusias su šiuo klausimu. Tai taip pat SBO e, pirmininkančios valstybės atstovai šiandieną yra atvykę. Ir galiu pasakyti, kad šiandieną turime išsakyti savo nuomonę. Ir mūsų nuomonė yra štai kokia Lukašenkos vyriausybei trūksta demokratinio legitimumo. Šia prasme yra būtina peržiūrėti ES politiką Minsko atžvilgiu. Mes norėtumėme pradėti tą daryti nuo šiandieną. Pradėti apie tai mąstyti, galvoti, taigi pradėkime tą darbą ir laikykime, kad šis posėdis yra tam tikras minčių generavimo forumas. Posėdis vyksta laiku, jis yra labai svarbus. Na ir pirmasis prioritetas yra pareikalauti, kad valdžios institucijos išlaisvintų visus, kurie dar yra įkalinti. Ir taip pat, kad būtų panaikinti sunkus kaltinimai, kurie buvo pateikti 31 aktyvistui. Taip pat labai svarbu kad būtų užtikrinamas, nedelsiant tinkama medicinė priežiūra kai kuriems nepriklausomiems visuomenės nariams, kurie buvo smarkiai sumušti, sužeisti. Visiems jums, visiems mums aš linkiu pro, re, pro, produktyvių diskusijų ir raginu visus pasidalinti nuomonėmis apie tai, kaip būtų galima toliau elgtis ir pertvarkyti ES strategiją Baltarusijos atžvilgiu. Dėl to, kad atvyko mūsų draugai iš Baltarusijos, mūsų diskusijos bus kur kas gilesnės ir platesnės. Mes tikimės konkrečių rezultatų, išplauksiančių iš šių disk diskusijų, kaip būtų galima išspręsti šią problemą ateityje. Patį svarbiausią mums visiems dabar klausimą. Ačiū pirmininkė. Grazie, Presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Jūsų pasisakymas iš tikrųjų buvo labai e, naudingas mūsų posėdžio pradžioje ir dar kartą dėkoju Jums, kad sutikote dalyvauti. Dabar norėčiau dar pateikti e, techninio pabudžio informacijos. Baltarusių kalbos kanalas yra numeris 17. Sakau tai mūsų kolegams e, baltarusams, jeigu jie norėtų pasiklausyti vertimo į savo kalbą. Taip, organizaciniai aspektai dabar. Mūsų diskusijos e, pirma dalis bus skirta rinkimų klausimams, rinkimų vyksmui ir paskui laikotarpiai po rinkimų. Ambasadoris Arens e, pakomentuos šitos aspektus. Paskui kalbėsime apie poną Milinkievičių ir Aleksandrovą, kurie yra e, laimėję Sakarovo premiją Baltarusijos e, žurnalistų asociacija, kaip žinote, yra e, gavusi tą premiją. O paskui kalbėsime apie e, tartunės bendruomenės reakciją komisijos nario Fulės ir Lietuvos užsienio reikalų viceministro Ignatavičios pasisakymai yra numatyti. Kaip žinote, dabar Lietuva numato pirmininkauti SBO. Ir norėčiau taip pat paprašyti visų kalbėtojų, kad nebūtų viršintas penkių minučių kalbėjimo terminas, kad paliktume pakankamai laiko dar kitiems komentarams bei klausimams, kurios pateiks vėliau kolegos. Taip pat numatėme suteikti žodį ponui Neklaje, kuris pasisakys antroje mūsų diskusijų dalyje. Pone pirmininkė, aš vadovavau 2006 metais, 2008 metais ir 2010 metais vykusių rinkimų stebėjimo misijoms ir visais tris, trimis atvejais vertinimas buvo negatyvus. 2010 metais pamatėme tai, kas yra prašyta laikrašiuose. Nors šiek tiek pačios rinkimų procedūros patobulėjo, tačiau dėja esminiai klausimai nebuvo išspręsti, o patys svarbiausi klausimai yra pirmiausia politinės sistemos griežtumas ir taip pat e, neteisingas iš ankstinio balsavimo procesas. Susitikau su visais e, devyniais kandidatais ir visi devyni kandidatai pasakė, kad nepasitikė rinkimų procesu. Oficialiai buvo reikalaujama, kad mes pripažintume, kad sistema yra patobulėjusi. Panas Tatkevičius uh, man pasakė tai, ką aš norėčiau dabar pacituoti. Kai kariškiai treniruojasi, jie turi daryti atsispaudimus, prisitraukimus ir jis turi tą padaryti labai gražiai ir po to nužygiuoti Ir jeigu tą penkis pavyksta padaryti gerai, tuomet puiku. Jeigu pavyksta gražiai po to nužygiuoti, gaunamas aukščiausias įvertinimas. Na ir prasme yra pažiūrėti, kiek, kiek tie patobulinimai yra svarbus, kiek ne. Taigi aš manau, kad jis labai teisingai pajokavo apie situaciją. Na ir aš išvardėjau negatyvius dalykus, kuriuos mes išvelgėme, tačiau jie yra pateikti mūsų dokumente, aš apie juos dabar nekalbėsiu ir perėsiu prie svarbesnių dalykų. Misijos e, pradžioje ponas Makėjus iš prezidento administracijos pasakė, kad šį kartą jis tikisi pozityvaus rinkimų įvertinimo iš SBO pusės. Ta pasakė ir užsienio reikalų ministras Martjanovas jau pirmąją dieną. Jie sakė, kad sistema iš esmės patobulėjo, Tačiau jie teigia, kad reformos turi būti palaipsniškos. Aš pasakiau, kad suprantu, ką jisai turi omenyje ir būtų puiku, jeigu jie galėtų sutvarkyti balsų skaičiavimo ir iš anksnio balsavimo procesas, procesus, sistemas. Galiausiai rinkimų dieną 8 val. buvo uždarytos e, balsadėžės. Dabar norėčiau pakomentuoti politinės sistemos sustabarėjimą. prezidento administracija lygi valstybei, valstybė lygi prezidento administracijai. Pats prezidentas save sieja su žmonėmis, sutapatina su žmonėmis. Tai yra kongreso paskleista informacija po rinkimų dienos. Ir būtent visoje valstybėje buvo e, skelbiami plakatai, rodantis laimingus, besišypsančius žmonės. Tačiau, aišku, ne viskas yra taip jau blogai Baltarusijoje ir aš kalbėjau su žmonėmis, kurie mieliau gyven, gyvena Minske negu kad Maskvoje. nėra prezidentinės partijos, o politinės partijos yra nepakankamai gerai sukurtos ir opozicijai reikia ilgai laukti, galėtų, kad galėtų įregistruoti savo judėjimus. Aišku, dėl to opozicijos pajėgos yra izoliuotos ir man susidarė įspūdis, kad opozicijos skiriami nariai yra dažniausiai laikomi tie, kuriuos, kurie, kuriais manipuliuoja užsienio valstybės. Dažnai visos viešos asociacijos priklauso e, prezidentiniam judėjimui. Taigi jaučiamas tam tikras užburtas ratas Baltarusijoje. Sėkmingiausias opozicijos e, kandidatas Anikovas, jeigu gauna mažiau negu 8 procentus, e, kaip tuomet tie žmonės gali būti atstovaujami prezidento administracijoje. Taigi iš tiesų e, kandidatams e, teko labai sunkios darbo sąlygos e, rinkiminėje kampanijoje. Man susidarė įspūdis, kad opozicija padarė dvi klaidas. Tiesiog trūko vienybės, devini nelabai gerai žinomi kandidatai nebuvo vieningi. Taip pat trūko ir profesionalumo per rinkiminę kampaniją. Ir jų uždavinys nebuvo įrodyti tai, ko jie siekia, bet į savo pusę patraukti e, rinkėjus ir parodyti, kaip realiai dirba Lukašenka. Kitas dalykas yra, aišku, Rusijos vaidmuo rinkimuose. Prieš pat rinkimų dieną prezidentą Lukašenką labai smarkiai kritikavo prezidentas Medvedevas ir kai kurie tikėjusi, kad mūsų rinkimų stebėjimo misija pakeis savo požiūrį į rinkimų vertinimą. Kadangi blogi santykiai su Rusija nėra populiarūs Baltarusijoje, kai kurie kandidatai e, pa, palinko daugiau į Rusijos pusę. Ir buvo kalbama apie tai, kad yra žlugdomi santykiai su Rusija. Greitai po rinkimų dienos du tie prezidentai susitaikė ir, aišku, Lukašenkos šansai laimėti smarkiai išaugo. ir Rusijos pateiktas e, vertinimas, rinkimų vertinimas smarkiai skyrėsi nuo SBO pateikto rinkimų vertinimo. Na ir dar viena pastaba. Bendradarbiavimas su SBO parlamentinės asamblėjos delegacija, e, jai pirmininkauja Tony Loint, e, Britas, buvo, dirbo labai puikiai ir labai esu jiems už tai dėkingas, nes e, susidūrėme su tam tikrais sunkumais, e, pirmininkaujant e, SB organizacijai. Dėkuoju. Grazie, ambasadorė Arens. Dėkuoju ambasadoriui Arensui. Dabar žodis ponai Milinkievičiai, kuris atstovauja judėjimo už e, laisvę. Judėjimo už laisvę ir 2006 metais taip pat yra e, buvęs. E, E, e, Sakarovo premijos laureatas. позиции в отношении выборов едина. Выборы не были честными, справедливыми. Baltarusijos opozicijos vertinimas rinkimų yra toks, kad jie nebuvo teisingi, buvo suklastotki ir esame tikri, kad per šiuos rinkimus tikrai 50 procentų negavo Aleksandras Lukašenka ir mūsų supratimu turėtų būti bent jau antrasis turas. Atrodo, kad iškyla techninių problemų ir kad vertimas iš e, rusų kalbos e, į anglų kalbą nėra tinkamai girdimas. Todėl galbūt padarykime trumpą pertrauką, kad techninės problemos e, būtų išspręstos. O į problemą dėl interferencijų. Nes atrodo, kad iškyla interferencijos problemų. Atsiprašau, turim padaryti keletą minučių pertrauką dėl šių techninių problemų. Что был перевод, вообще говоря, только... Mi viene detto che sono in corso gli interventi da parte di un tecnico, quindi... Dabar technikai bando išspręsti tos e, klausimus, tas techninės problemas. Tikiuosi, kad tai užims nedaug laiko. Probably okay. Probably okay much better, much better. Yeah. Bene, mi okay. viene, mi viene okay. detto che ehm, possiamo riprendere i lavori e quindi la prego eh, di... Eh, Possiamo riprendere i lavori, prego, eh, signor Milinkovic, può, può proseguire, mi scuso a nome. Atsiprašau dar kartą visų ir vėl žodis ponai Milinkevič. Белорусская демократия. Pakartosiu, kadangi vertimo nebuvo. Demokratiška Baltarusijos opozicija vertina šiuos rinkimus kaip suklastotus, neteisingus ir esame tikri, kad Aleksandras Lukašenkas nesurinko 50 procentų balsų ir turėtų būti surinktas bent jau antras rinkimų turas. Prieš penkerius metus režimui buvo svarbu įgyti legitimumo Baltarusijoje. Uh, nes buvo izoliuotas nuo e, vakarų. O Rusija rėmė Lukašenką visais klausimais, buvo puikus jų tarpusavio ryšio ir šį kartą reikėjo lekidimuotis vakarų akise. Ir uh, pasinaudoti visom galimybėm pagerinti ekonominę situaciją, vykdyti um, reikalingą modernizaciją, uh, turint galvoje, kad labai pablogėjo santykiai su Rusija. Kaip tik tai todėl rinkimų uh, pradžioje atmosfera buvo demokratiškesnė, netokia, kokią esame pratę matyti. Ir kodėl galų uh, gale. Uh, E, kilo tokia reakcija valdžios, kodėl buvo sumušti taikus demonstrantai, kodėl valdžia nusprendė um, kelti baudžiamasias bylas 31 opozicijos e, lyderiui, demonstrantui, ekspertui. Turbūt valdžios institucijos suprato, kad jų niekas neremia, kad kur kas mažiau tų rėmėjų ir kad bendrai paėmus e, šalyje kyla protestų banga, ta valdžios reakcija buvo nedekvati, pasinaudota provokacijomis. Ir Buvo nustatyta, kad provokacija buvo surežisuota, tačiau esu tikras, kad opozicija tokių veiksmų tikrai neplanavo. Klausimas yra toks, ką turėtų daryti ES. Žinoma, reakcija turi būti griežta, nuosekli Reikia pasinaudoti visom galimom priemonėm, daryti politinį, diplomatinį, ekonominį spaudimą režimui. Ir e, e, žinoma, pagrindinė sąlyga yra besąlygiškas politinių kalinių paleidimas ir baudžiamųjų bylų nutraukimas. Turime prisiminti, kad Nikolai Avtuhovič politinis kalinys taip pat ir apie jį reikia kalbėti. Uh, Svarbu, kad Europos parlamentas, Europos komisija imtųsi veiksmų vienu metu. Pareiškimai labai svarbus, tačiau nemažiau svarbus ir veiksmai. Europos komisijos kitų institucijų vardu. Manau, kad toks spaudimas jokių būdų neturėtų izoliuoti mūsų valstybės, kadangi uh, Baltarusijoje, išskyrus režimo tarnus, gyvena 5,5 milijonų baltarusių, mes esame europiečiai ir tikrai niekas neturėtų trukdyti mums grįžti į um, Europos šeimą. Todėl mūsų supratimu reikėtų dviejų ligmenų politikos. Tai viena politika orientuota ar paskirta val, valdžiai, tai griežta politika ir kita politika būtų Baltarusijos visuomenės atžvilgiu. Ir jei politi, politinė valdžia izoliuojasi dėl dėl tos politikos, tai tuo tarpu baltarusiams Europos duris turi būti atviros ir reikėtų remti tuos, kurie buvo išmesti iš universitetų, atleisti iš darbo dėl savo politinės veiklos. Tai yra labai svarbu. Į manęs paklaustų, kokios sankcijos būtų efektyviausios, tai galėčiau pasakyti, kad e, tokios sankcijos prieš totalitarinį režimą būtų tai platus palaikymas, plati parama e, demokratijai Baltarusijos visuomeniai, nepriklausomai žiniasklaidai, iš ES reikia praktiškų veiksmų. ES turėtų peržiūrėti savo politiką Baltarusijos atžvilgių, reikia mechanizmų specialiai sukurtų mums, kad galėtumėm stiprinti demokratiją visuomenėje. Galime kalbėti apie e, dialogą. Uh, su Lukašenka, tai atskira diskusija, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Per trijus dialogo metus daug kas pasiekta. Šiandien daugiau negu pusė Baltarusių yra eurooptimistai, tai yra labai svarbu, kadangi jie nori grįžti į Europą, nori būti Europos dalimi, taip jau yra buvę anksčiau, tik tai 10 procentų baltarusių norėtų vėl gyventi Sovietų sąjungoje, Ukrainoje tris kartus daugiau tokių žmonių, todėl mums europinės vertybės labai svarbios, jos turėtų būti dėgiamos mūsų visuomenėje. Tai labai svarbu ir būtina, kad Europa kalbėtų apie tai, kad Europ, Europos parlamente frakcijos kalbėtų būtent taip, kadangi tai užtikrintų žmogaus teisės. Tai jeigu visi kalbės vienu balsu, nebus taip, kad kažkas nepastebės, kad kažkas tai vyksta, kai kiti sako, kad žmogaus teisės pažeidžiamos yra. Aš matau, kad tokios galimybės yra ir kad mes galime pasiekti gerų rezultatų, galime koordinuoti uh, savo pastangas ir demokratinės visuomenės ir ES, jų svarbiausias partneris Lukašenka. Pasinaudoti gali tuo. Mūsų Europoje e, nelaukia e, niekas, ne, ne, režimo, ne, režimo nelaukia, o ne, ne paprastų žmonių, kurie nori gyventi laisvėje. Todėl Labai prašau, kad e, tam, kad programos taptų realios, kad be rezoliucijų būtų ir realūs veiksmai. Ir manau, kad čia esantis kolegos mane palaiko. Ačiū už šiuos surinktus klausimus. Mums tai labai svarbu, ypač svarbu tiems, kurie šiandien yra kalėjime. Dėkui. Grazie. Grazie signor Milinkevič. Eh, la parola a... Ehm, Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Jevai Neklajevai, taip pat penkioms minutėms. Um, good afternoon. Uh, my name is... Labą dieną. Aš esu Eva Nikolajeva. Na ir ne aš turėjau atvykti šiandien. Vietoj manęs turėjo sėdėti mano tėvas Vladimiras Nikolajevas kartu su kitais puikiais, narsiais naujosios Baltarusijos vadovais, kurie laimėjo rinkimus. Tačiau jie atsidūrė baisioje situacijoje ir tie, kurie laimėjo rinkimus, negalėjo dėja atvykti. Tai nėra normalu. Tie žmonės buvo sumušti, pasodinti į kalėjimą ir dabar jiems teks kalėti daug metų. Norėčiau padėkoti už šią galimybę pasisakyti šiandieną ir visiems įkalintųjų sąžinės kalinių artimiesiems suteikti balsą žmonėms, kurie dabar yra kalėjimuose Baltarusijoje. Taip pat noriu pasakyti, kad labai svarbu, jog jūs suvoktumėte, kiek skubi yra ši situacija, nes tie žmonės, kurie žiauriai sumušti, negauna tinkamos medicinės pagalbos. Žmonės mes net nežinome, kokia yra jų būklė. Mano tėvas kalėjime gruodžio 29 dieną patyrė didelių sveikatos sunkumų ir mes ne, negavome jokio, jokios informacijos apie tai, kaip jis jaučiasi, ar, ar jam suteikta buvo medicinė pagalba ar ne, mes nieko nežinome. Taipogi yra kitų, taip pat yra su, ir su kitais kandidatais, žurnalistais bei žmogaus teisų gynėjais, kurie susiduria su didžiuliu spaudimu Ir taip pat toje, tame buklete pateikta informacija, kad Sanikau ir Adina Halip, e, trijų metų sūnus, susidarė su didžiulė grėsme, kadangi yra grasinama jie atimti iš senelių. Tai tai, kas vyksta, yra tikrai smurto protrūkiai, siaubingi veiksmai, tai, tai ką daro valdžios institucijos taip pat su didžiuliu spaudimu susiduria ir žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai. Kas kart gauname informacijos vis apie naujus areštavimus, apie tai, kad e, namai e, darbovietės yra kratomos ir dažnai e, KGB pareigūnai su fiziniu smurtu atlieka tuos veiksmus. Taigi situacija nesikeičia, ji tik blogėja ir mes būkštojame dėl tų žmonių, kurie yra įkalinti gyvybių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu, pritariu ponui Milinkievičiui, kad labai svarbu remti pilietinę visuomenę, demokratinį judėjimą Baltarusijoje, tačiau tai nepadės išlaisvinti žmonių, kuriuos reikia nedelsiant išlaisvinti iš kalėjimų. Mums reikia griežtų veiksmų konkrečių žingsnių iš jūsų pusės, nes būtent jūs laikote raktą į mano tėvo kalėjimo vienutę ir tik nuo jūsų priklauso, ar tie žmonės bus išlaisvinti ar ne. Taigi mes labai daug tikimės iš tarptautinio solidarumo, e, kad e, būtų išlaisvinti tie sąžinės kaliniai. Ir norėčiau jums aiškiai pasakyti, kad pasirinkimai yra riboti. Reikalinga rezoliucija, veiksminga politinė rezoliucija ir taip pat realios politikos veiksmai. Žmogaus teisės, žmogaus gyvybės vertė turi nusverti ekonominės privalumus. Tik tokiu būdu bus išgelbėti Baltarusijos žmonės. Arba, aišku, jūs galite priimti kitą rezoliuciją, kurioje aiškiai būtų pasakyta, kad jums nerūpi. Nes smurto lygis, nežmogiškų veiksmų, kurių imasi Baltarusijos valdžios institucijos mastai, yra tiesiog nesuvokiami ir netokie, kas buvo prieš penkerius metus. Taigi žingsniai turi būti visiškai kitokie, reakcija turi būti visiškai kitokia, ji turi būti tinkama į tai, kas vyksta. Taigi ačiū labai ir dar norėčiau pasakyti, esu poeto duktė ir tikiu simbolinio solidarumo veiksmais. Mes atsivežėme skareles, kurios yra kurios turi mūsų nacionalinės vėliavos spalvas ir mes tas kareles jūs, jums išdalinsime ir e, mes tikimės, kad jūs e, netgi na, tokiu paprastu būdu iš, parodysite savo solidarumą. Ačiū. Grazie, Dėkuoju, poniai Neklaivai. Dabar e, žodis e, ponui Aleksandrau, e, Baltarusijos žurnalistų asociacijos pirmininkui, 2004 metų Sakaro premijos laureatui. Norėčiau padėkoti šiam parlamentui, kuris nuolat skiria dėmesį padėčiai mano valstybėje. Visų pirma, norėčiau padėkoti ambasadoriui Arensui, jo misijai už jų puikiai Baltarusijoje atliktą rinkimų stebėjimo darbą, tačiau norėčiau pasakyti vieną dalyką apie rinkimus vykusius mūsų šalyje. Per rinkimų kampaniją Didžiausias dėmesys skiriamas žiniasklaidos nepriklausomybės e, klausimui, kadangi e, e, masinė žiniasklaida yra platforma diskusijoms. Taigi, jeigu žiniasklaida nelaisva, jeigu ribojama saviriškos laisvė, jeigu nėra atvirų viešų diskusijų, tai tikrai negalime kalbėti apie teisingus rinkimus, nepaisant visų kosmetinių pakeitimų, kuriuos valdžia padarė procedūrose. Kaip nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos bendruomenės atstovas norėčiau pasakyti, kad dar prieš rinkimus, netgi tais laikais, kuriuos kai kas vadino liberalizacijos laikais, tačiau galbūt galime liberalizaciją palikti skliausteliuose, nebuvo išspręstos esminės žiniasklaidos problemos, Mes patiriame distribucijai e, spaudimą, ekonominį spaudimą, aiškiai diskriminaciją, nepriklausomą prieigą prie e, e, žiniasklaidos yra labai e, svarbi, esminės svarbos ir e, aišku, e, žiniasklaidai skirti teisės aktai netitinka tarptautinių standartų, valdžia bando reguliuoti internetą, rodo, parodė, kad rimtai tai nusiteikė, kai gruodžio 19 dieną dauguma iš nepriklausomų tinklalapių šalyje buvo paprasčiausiai užblokuoti, lygiai taip pat kaip ir populiarų socialiniai tinklai, bandyta iš žmonių atimti teisę gauti teisingą informaciją informacija, tikra informacija apie tai, kas vyko nepriklausomybės aikštėje. Dabar patirėme didžiulę agresiją ir norėčiau pažymėti, kad opresijos mašina toliau juda. Gruodžio 19-20 ji nesustojo kai šimtai žmonių buvo sulaikyti, daug mano bendrapiliečių atlieka e, administracinės e, bausmes. E. Ir uh, toliau vyksta uh, kratos nepriklausomų žurnalistų politikų uh, nam, namuose. Šiandien su jumis turėtų kalbėti nepriklausomos žurnalistų asociacijos atstovas, bet dėje jisai iškvestas yra liudyti į KGB prieš uh, savo kolegos byloje. Nepriklausoma žiniasklaida, pilietinės visuomenės organizacijos e, tikisi, numato, kad situacija toliau blogės, tai susidorojimas su nepriklausoma žiniasklaida ir pilietinė visuomenė ir toliau uh, bus tęsiamas. Šiandien su jumis kalbu ne tik tai Baltarusijos žurnalistų asociacijos vardu, man teko garbė atstovauti e, taip pat ir opozicijai ir padaryti bendrą pareiškimą e, pilietinės visuomenės organizacijų grupės vardu. E, jos yra susivienijusios į rytų partnerystės forumą ir parengė bendrą pranešimą Čia jį turiu, norėčiau perskaityti porą konkrečių minčių. Ir tai yra tai, ką mes norime pasakyti ES institucijoms, skaitant parlamentą ir komisiją. Visiškai pritarčiau pono Milinkievičiui, kad ES na, turėtų kalbėti vienu balsu, turėtų reikšti vieną poziciją dėl padėties Baltarusijoje. Rusijoje Pilietinės visuomenės organizacijos iš Baltarusijos ragina ES valstybių narių vyriausybės, tartutinės institucijų, Europos komisiją, Europos parlamentą ir ES vadovų tarybą imtis visų galimų diplomatinių priemonių, kad būtų išlaisvinti visi įkalintieji. Tai yra absoliučiai būtina, esminės svarbos ir turbūt visi sutinkame, kad pagrindinis e, netidėliotinas tikslas, kurio turim siekti dabar. Ir siūlome, kad ES e, institucijos e, sustabdytų Baltarusijos valdžios dalyvavimą rytų partnerystės iniciatyvoje, sustabdytų techninės pagalbos programas ekonomikos, energetikos, tarp valstybių bendradarbiavimo sritise, taip pat pareikalautų, kad sulaikytieji būtų paleisti ir kad būtų uh, panaikinti baudžiamiai kaltinimai. Taip pat raginame jūs sukurti tarptautinę komisiją, e, kuri objektyviai ir išsamei išnagrinėtų tai, kas vyko gruodžio 19-20 dienomis Minske. Taip pat kreipiamės į jūs, kad susiektumėte su Baltarusijos valdžios e, atstovais atitinkamose ministerijose, kad e, būtų sustabdytas studentų metimas iš universitetų, žmonių atleidimas iš, iš darbų vien dėl to, kad jie dalyvavo teikiame e, proteste. Taip pat raginame juos stiprinti reguliarius kontaktus ir dialogą su Baltarusijos plėtinės visuomenės organizacijom. Taip pat uh, raginame panaikinti konsulinius mokesčius Baltarusijos piliečiams, kai jie e, prašo Šengeno vizos ES e, valstybių atstovybėse Baltarusijoje. Mes tikrai nenorime, kad mūsų valstybė būtų izoliuota, tačiau reikia imtis griežtų priemonių prieš tuos, kurie kalti už padarytus nusikaltimus, reikia užimti griežtą poziciją Baltarusijos valdžios atžvilgių, bet ne Baltarusijos piliečių atžvilgių ir ne pilietinės visuomenės atžvilgių. Dėkui. Grazie, onorevole. Dėkuoju. E, Aleksandrau, dabar žodis Lietuvos užsienio reikalų e, ministerijos viceministrui, ponui Ignatavičiui. Jisai atstovauja SBO pirmininkaujančiai valstybei. Prašome žodis Jums. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Užsienio reikalų komitetui ir ponui Jeržai Buzekui asmeniškai už tai, kad buvo sušauktas posėdis laiku aptarti padėčiai Baltarusijoje, įvykius, kurie įvyko gruodžio 19 dieną ir Lietuvoje reakcija buvo labai skubi, parlamente vyko klausimai ir buvo parengtas pareiškimas dėl situacijos Baltarusijoje. Sausio pirmąją dieną Lietuva pradėjo pirmininkavimą e SBO ir mano ministras Audronius Ažubalis šiandieną kaip sykis dalyvauja inauguraciniuose renginiuose vyks, vykstančiuose Vienoje. Ir situacija Baltarusijoje, įvykiai Baltarusijoje irgi bus aptarti ir Vienoje. Taigi aš žinau, kad tie paraleliniai renginiai yra puikūs. Jūs žinote, kaip klostėsi rinkimai ir kas ten vyko, aš nekartosiu tų faktų. Bet norėčiau pradėti nuo to, kad e, įvykiai po rinkimų, represijos po rinkimų prieš pilietinę, pilietinę visuomenę vienbalsiai buvo nuspręsta Baltarusijos valdžios institucijų nepratesti ESBO e, mandato gruodžio 31 dieną ir tai e, buvo dar vienas signalas rodantis, kad žmogaus teisėjų teisinės valstybės principų, demokratinių principų situacija smarkiai pablogėjo Baltarusijoje. Pone pirmininkė, norėčiau pateikti naujausios informacijos apie padėtį Baltarusijoje ir kokie yra santykiai e, tarp Baltarusijos ir ESBO. Mano ministras paskambino Baltarusijos užsienio reikalų ministrui Martinovui gruodžio 31 dieną ir bandė atš, pa, pa, pareikalauti, kad būtų atšauktas sprendimas uždaryti SBO būstinę Minske, tačiau sprendimas nebuvo pakeistas ir aš e, su savo e, partneriu praeitą savaitę daug diskutavau šiuo klausimu. Jo atsakymas buvo, kad e, sprendimas yra neatšaukiamas. Tačiau Lietuva, pirmininkaudama SBO, pasinaudos gal, visomis galimybėmis iki kovo 31 dienos, e, būtent e, iki tos dienos numatyta techninė prasme uždauti, uždaryti misiją, būstinę ir mes bandysime vesti konsultacijas ir bandysime pasirūpinti, kad Baltarusija tinkamai sureaguotų ir elgtųsi šioje situacijoje. Na ir Lietuva, pirmininkaudama SBO šiuo momentu ir taip pat e, kaip Baltarusijos kaiminė, pirmiausia reikalauja, kad būtų aktyviai įtrauk, įtraukta tarptautinė bendruomenė į šią situacijos e, sprendimą, taip pat ES. Ir reikalinga, kad Baltarusijos vyriausybė liautųsi dariusi spaudimą pilietiniai visuomeniai, kaip jau buvo uh, pasakyta, neteisėtai yra atliekamos kratos žmogaus teisų gynėjų namuose. Ir Lietuva, pirmininkaudama ESBO, dabar reikalauja, kad visos, e visos institucijos e, primtų atitinkamą rezoliuciją dėl situacijos Baltarusijoje. Jau imtasi tam tikrų veiksmų. ESBO generalinis sekretorius ir generalinės asamblėjos pirmininkas e, pateikė pareiškimus apie situaciją Baltarusijoje Junijat Mijatovič e, su ministru Martinovu kalbėjo, Martjanovu kalbėjosi praeitą savaitę ir reikalavo, kad būtų nedelsiant paleisti įkalinti žurnalistai. SBO institucijos išreiškė pasirengimą vesti toliau e, dialogą ir stebėti situaciją, stebėti e, situaciją iš šalies. Taip pat raginame Baltarusiją aktyviai ir konstruktyviai įsitraukti į, į darbą su pirmininkaujančia valstybė, kitomis SBO institucijomis tam, kad Baltarusija galėt, galėtų laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Suvokėme, kad tai, kad labai svarbu, kad SBO liktų Baltarusijoje. Tikimės iš Baltarusijos pusės bent šiokio tokio e, geronoriškumo tam, kad būtų tęsiama SBO veikla. E, E, ponė pirmininkė, užsienio reikalų komitetas Europos parlamente turi paraginti Baltarusijos valdžios institucijas persvarstyti savo sprendimą uždaryti SBO būstinę Minske. SBO buvimas Baltarusijoje yra ypatingai reikšmingas. Taip pat labai svarbu, kad Baltarusijos valdžios institucijos nedelsiant išlaisvytų politinius kalinius ir kitus žmonės, kurie yra sulaikyti dėl politinių priežasčių. Na ir dar vienas dalykas. Parama pilietiniai visuomeniai yra labai svarbu. Ta parama turi būti padaroma matomesnė. Visi finansiniai instrumentai turi būti skirti įvairiems projektams e, skirtiems, e, skirtai, skirtiems e, pilietiniai visuomeniai finansuoti. Taip pat vasario mėnesį rengsime donorų konferenciją. Tai yra labai svarbus projektas, susijęs ir su Europos humanitarinių mokslo universitetu, kuris veikia Lietuvoje. Ir jeigu iš Baltarusijos universitetų bus vėl e, išmetami studentai, dėstytojai, tas universitetas, kuris veikia Vilniuje, bus labai svarbus. Ir mes e, tikimės, kad ES toliau e, imsis veiksmų, siekiant užtikrinti šio Baltarusijos universiteto saugumą. Labai svarbu, kad ES parodytų atvirumą E, norą bendradarbiauti su Baltarusijos žmonėmis ir aišku, vizų e, panaikinimas būtų labai puikus žingsnis. Baltarusijos žmonės neturėtų tapti Baltarusijos valdžios institucijų įkaitais ir mūsų e, prezidentė pane Grybauskaitė jau kreipėsi į Europos komisijos pirmininką ir tarybos pirmininką. Paprasti Baltarusijos žmonės keliaudami turės galimybę įvertinti, kaip gyvena tos valstybės, kur vyroja demokratinė teisinės valstybės principai ir jausis Europos dalimi. E, Baltarusijos žmonės tikrai nusipelnė tokio dėmesio ir tokios paramos. Ačiū. Dėkuoju, panu Ignatavičiui. Dabar žodis komisijos nariui Fiuliai. Mr. Chairman, uh... Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas parlamento pirmininkė, kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad surengėte šį susitikimą, pakvietė kalbėtojus atstovaujančius patiem interesam ir iš Baltarusijos ir iš jos ribų. Balta, Baltarusijos atstovai yra mūsų partneriai ir mes turime kreipti dėmesį jų interesus, turime keistas atvirai nuomonę apie sunkia susidariusią situaciją. Būtent to mums reikia ir tikimės, kad tai padės mums apsispręsti, ką toliau daryti. Laika, laiko nėra uh, daug, turime labai greitai reaguoti į uh, gruodžio įvykius, viską suvirškinti, turime aptarti savo reakciją su valstybėmis narėmis. Vis dėlto uh, džiugu, uh, kad galime su jumis pasidalinti ir savo e, vertinimu pačios situacijos ir e, tuo, na, kaip siūlome reaguoti trumpojo laiko tarp gerbėjimas pirmininkė. E, mano tvirta nuomonė yra tokia mūsų pareiga greitai reaguoti ir proporcingai reaguoti. Tačiau tai turime daryti neizoliuodami Baltarusijos piliečių. Todėl iš pat pradžių norėčiau pabrėžti poreikį laikyti subalansuoto požiūrio. Turėtumėm atsiverti pilietiniai visuomeniai, piliečiams ir uh, tai turėtų būti atsvara tiksliniams priemonėms Baltarusijos valdžios atžvilgių, įskaitant sankcijų peržiūrą. Nekalbame apie tai, kad turime sušvelninti savo atsaką, turime užtikrinti, e, kad nepamirštumėm tikslo. Uh, Tai yra socialinė ir pilietinė Baltarusijos plėtra. Turime susitelkti į gerėjimą, o ne piliečių gyvenimo bloginimą. Tai reiškia, kad mes turime palikti tiesioginės pagalbos e, NVO kanalus atvirus, e, pagalbos žiniasklaidai, studentams kanalus atvirus turėtumėm palikti. Ir tai reiškia, kad toliau turime imti, imtis žingsnių didinti Baltarusijos piliečių judumą, tų piliečių, kurie nori e, keliauti į ES. Gerbiamas pirmininkė, aš įsivaizduoju, kad visi vienodai įsivaizduojame ir suprantame dabartinę situaciją, mus giliai sukritė įvykiai po gruodžio 19 rinkimų susirūpinimo pažymėjom, pažymėjome um, SBO ODR poziciją, kad Baltarusija dar daug ką turi padaryti tam, kad uh, įvykdytų, būtų vykdyti jos įsipareigojimai. Tai Apie 700 žmonių buvo sulaikyti per pastarąsias porą savaičių, dauguma buvo paleisti. Vis dėlto pribloškė e, tai, kad sulaikyta tiek daug žmonių, e, skaitant e, kandidatavusius prezidento e, rinkimuose, jam pareikšti kaltinimai, kaip žinote, mūsų e, vyriausi e, įgaliotinė, komisijos vicepirmininkė Keti Ašton pasmerkė tos sulaikimus, pareikalavo išlaisvinti tuos, kurie buvo sulaikyti dėl politinių priežasčių ir tai buvo pakartota bendrame pareiškime kartu su valstybės sekretorė Hillary Clinton. Uh, taikių e, demonstrantų saugumas e, išlieka mūsų pagrindiniu prioritetu. Mm, Gerbim kolegos, aiškiai pareiškė savo poziciją, žinoma, toliau turėsime e, nuspręsti, kokiu priemoniu imtas Baltarusijos atžvilgiu. Kaip sakiau anksčiau, primdami šitą sprendimą turėtumėm užtikrinti tinkamą e, pusiausvyrą tarp to, kad Baltarusijos valdžiai būtų duota aiški žinia, kad mes tai e, smerkiame, kad tam nepritarėme ir e, turime stiprinti savo ryšį su Baltarusijos žmonėmis. Ir jei grįžtumėm prie situacijos egzistavusios prieš 2008-osios, to nepasiektumėm. Kitaip tariant, visuomenė izoliuotumėm. Uh, visiškai. Taip pat e, turime pagalvoti apie tai, kada e, duoti atsaką. Turėtumėm išskirti, kurie veiksmai prioritetiniai ir kokių papildomų priemonių reikės, turėtumėm daugiau apie tai galvoti. Tai reiškia, kad reikia laikytis dviejų etapų požiūrio. Gerbiamas pirmininkė, visų pirma, norėčiau pateikti Jums naujausią informaciją, taip pat ir kolegoms apie pirmąją mūsų reagavimo etapą. Uh, Tai yra, norėčiau pateikti nuėsę informaciją apie prioritetinius veiksmus, keliavimo draudimo įvedimas pre, prezidentui Lukašenkai ir yra galimybė tai taikyti ir platesniam asmenų ratui ir šios galimybės bus aktyviai svarstamos rengiantis e, pirmajai e, ministrų tarybai numatytai sausio 31 dieną, tačiau turėtumėm aiškiai suvokti e, tikslą ir turėtumėm geriausiai panaudoti sankcijas, kad galėtumėm objektyviai įvertinti jų poveikį. Mūsų tikslas, žinoma, yra pasiekti, kad politiniai kaliniai būtų paleisti mūsų tikslas yra visų sulaikytojų saugumas ir mūsų žinia Minskui yra aiški. Baltarusija turi skubiai paleisti sulaikytosius ir turi nedėlzant nutraukti persekiojimą demokratinių jėgų, jeigu nori išvengti sankcijų. Paleidimo terminas tai valandos ir dienos, tikrai ne savaitės. Uh, Tai e, e, pasakiau ir užsienio reikalų ministrui Martianovui, Catherine Ashton e, taip pat pabrėžė, kaip skubiai reikia spręsti šitą situaciją šiandien, kaip pati buvo susitikusi su Baltarusijos užsienio reikalų ministru. Dabar norėčiau paminėti pozityvius veiksmus, ypač tuos, kurie yra skirti pilietiniai visuomeniai. Užsienio veiksmų tarnyba kartu su komisija parengė um, skubių veiksmų uh, variantus, uh, veiksmų, kurie būtų skirti NVO, žiniasklaidai ir studentams. Europos parlamentas, e, žinoma, taip pat e, turi galimybę e, teikti studentams stipendijas, tiems studentams, kurie buvo išmesti iš universitetų. Ir tikiuosi, jog galėsime šio požiūriu apjungti savo, suvienyti savo pastangas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad raginame valstybės narės atlikti panašią peržiūrą Ir e, tikiuosi, kad donoro koordinavimuose sutikime, kurį organizuoja Lenkija e, vasario antrą e, dieną, kad ten pavyks sustiprinti valstybių narių paramą. Taip pat na, tikiuosi, kad readmisija ir vizų režimo supaprasinimas turi likti pagrindiniais mūsų darbo atvarkės klausimais Baltarusijos piliečių labui, tačiau žinoma turime užtikrinti, kad tai nėra, nebūtų dovana valdžios, valdžios institucijoms. Na, didinti judumą valstybių narių konsulatai turi bendrai imtis e, veiksmų, kad būtų palengvintas vizų išdavimas. Kolegos, e, žvelgiant toliau į priekį, į antrąjį mūsų atsako e, etapą, norėčiau pasidalinti kai kuriais kitais mūsų santykių aspektais. Dėl bendro laikino plano, manau, turėtumėm staptelti artimiausioje ateityje, tačiau neturėtumėm palaidoti ar atsisakyti šito plano. Vis dėlto, žinoma, turėtumėm konsultuoti su pilietinė visuomenė ir e, prireikus peržiūrėti bendro laikino plano turinį atitinkamai. Šiandien dar svarbiau negu anksčiau, kad Baltarusijos piliečiai žinotų ir turėtų bendrą vaizdą to, ką siūlo Europos Sąjunga. Dabar dėl uh, ekonominės partnerystės susitarimo paramos Baltarusijoje. Nemanau, kad tai reikėtų blokuoti. Jeigu ir toliau susitelksime į visuomenės poreikių tenkinimą, tai žinoma, turėtumėm tikslingai nukreipti paramą pilietiniai visuomeniai Ir galiausiai, gerbiamas pirmininkė kolegos, e, tikiu, e, kad Baltarusija ir toliau turėtų dalyvauti rytų partnerystės e, daugia šalėjame dialoge. Jos dalyvavimas iki šiol buvo ribojamas ir nebuvo didelės finansinės paramos kadangi didžioji paramos dalis yra teikiama dvišalių pagrindų. Tačiau svarbu, kad dabartinė krizė būtų valdoma atsižvelgiant atitinkamai į regioninį kontekstą ir reikėtų visiškai pasinaudoti kitų svarbių partnerių svoriu. Gerbiamas pirmininkė, žinoma, viską subalansuoti yra sunku, turėtumėm peržiūrėti, kaip plėtosis įvykiai e, nuolatos ir tikiuosi, kad galiu, galiu galėsiu remtis parlamentarų paramą, kitų suinteresuotų e, šalių paramą ir nekantriai lauksiu jūsų nuomonių šiandien. Dėkui. Grazie, komisario Fulė. Dėkuoju visos nariui Fulė. Dabar suteiksiu žodį trims pirmininkams, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Visų pirma, e, poniai Autala, kuri pirmininkauja žmogaus teisų pakomitečiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pagerbti pilietinės visuomenės pastangas, pastangas, e, kurių, kurių buvo imtasi tam, kad būtų pateikta informacija, faktai, bandant išsiaiškinti tai, kas įvyko ir kas vyksta nuo gruodžio 19 dienos. Aš manau, kad e, labai svarbu, kaip jau nekarta buvo paminėta, e, tą sakė ir Baltarusijos atstovai, ir komisijos e, narys, kad mes dar aktyviau bendradarbiautumėme su pilietinės visuomenės organizacijomis ir um, demokratinė pozicija Baltarusijoje. Taip pat reikia nepamiršti, kad labai svarbu išsiaiškinti konkrečiai, kaip buvo išprovokuoti tie smurtingi įvykiai gruodžio 19 naktį, nes tai yra būtent tokiu pagrindu buvo pateikti kaltinimai tiems taikia, taikiems demonstruotojams. Taip pat norėčiau kad bendrame mūsų pareiškime būtų įtrauktas kreipimasis, kurį pasiūlė ponas Ignatavičius, viceministras, būtent, kad mes privalome pareikalauti Baltarusijos valdžios institucijų peržiūrėti, atšaukti sprendimą uždaryti SBO būstinę Minske. Ponios ir ponai, aš manau, kad SBO jungtinės tautos taip pat gali atlikti didžiulį darbą, stebint situaciją, remiant pilietinę visuomenę. Na ir taip pat ES gali suorganizuoti faktų surinkimo misiją, į kurią būtų įtraukiami ir Europos parlamentarai. Dėkuoju pirmininkai Hautalai. Dabar e, žodis pana kolega Pratasevič e, vadovaujant ryšių su Baltarusija delegacijai. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau priminti tai, ką sakė ambasadorius Arensas savo pasisakymę. Pastarieji rinkimai Baltarusijoje nebuvo pirmieji, kai trūko sąžiningo, doro balsų skaičiavimo proceso. Tai aišku yra bet kokių demokratinių rinkimų esmė. Ir būtent dėl šios priežasties e, ta delegacija, kurią aš e, turiu garbės pirmininkauti, yra vienintelė Europos, iš visų Europos parlamento delegacijų, kuri neturi tarp parlamentinio forumo, nes būtent dėl to, kad demokra... E, režimas Baltarusijoje yra nedemokratiškas ir taip jau yra ilgą laiką, mes daugiausia dėmesio skirime bendradarbiavimui su pilietinė visuomenė ir demokratinė opozicija. Tačiau mes neprieštaravome tam, kad tai naujai politikai, kurią siūlė komisija ir taryba, kurios esmė vesti dialogą su Baltarusijos vyriausybė, tam, kad būtų pasiekta konkrečių pokyčių toje valstybėje ir ekonominėje plotmėje, ir demokratinėje. Uh, Tačiau po to, kas įvyko gruodžio 19 dieną, aš manau ir tikiuosi, kad delegacijos kiti nariai taip pat pritars mano nuomoniai, kad nėra galimybės vesti įprastinius reikalus su Baltarusija. Ir labai džiugiai išklausiau komisaro Fiulę. Mums reikia reikalauti pirmiausia, kad būtų išlaisvinti visi politiniai kaliniai. Ir antras dalykas, mums reikia parengti realias, veiksmingas, efektyves priemonės tam, kad sustiprintumėme pilietinę visuomenę, demokratinę opoziciją, kad jiems padėtumėme, kad padėtumėme nevyriausybinio organizacijų veikėjams, nepriklausomiems žurnalistams, kad pilietinė, visuo, pilietinė visuomenė Baltarusijoje sustiprėtų, nes tai yra vienintelis būdas, kaip tą valstybę būtų galima padaryti demokratiškesnę. Demokratija, laisvė tai yra tos vertybės, kurių tikės, tikisi ir vilėsi Baltarusijos žmonės. Baltarusiai yra artimi mūsų kaimynai ir mes turime nepamiršti tų piliečių, apie juos galvoti, kurdami ir naująją politiką Baltarusijos atžvilgių. Dėkoju. Grazie, onorevole. Dėkuoju. Panai Protasevičiui, dabar e, žodis e, panai Vyganin, kuris vadovauja delegacijai Euronesto parlamentinėje asamblėjoje. Jeigu manoma, dvi minutės kalbėjimo laikos. Ačiū e, pirmininkė, gerbiami svečiai, kolegos. Rytų partnerystė, tai partnerystė tarp ES ir šešių kaiminių iš rytų, Ir uh, per, uh, per tą laiką, kai buvo pradėta iniciatyva, uh, ir tų partnerystės šalės išgyveno sėkmių, nesėk, nesėkmių įvairiose rytų partnerystės sritise. Viena iš tų sričių demokratijos ir statymo viršeiminės stiprimas dėje viena iš tų šalių neparodė pakankamo įsipareigojimo tikslams. Uh, Ir kaip tik tai todėl nepavyko pradėti tikro parlamentinio dialogo ir bendartavimo su Baltarusija ir dvišaliu, ir nu, daugia šalio lygmeniu. Tikėjomės, kad prezidento rinkimai šiais praeitais metais bus nauja pradžia mūsų santykių, kad bus parodyta pažanga pakankamai uh, pagerėjimo ir pati rinkimų kampanija mums davė tam tikros vilties, kad Baltarusija juda tinkamą linkme, netgi jeigu suprantame, kad kai, kai kurie patobulinimai buvo kosmetinio pobūdžio, bet bent jau buvo parodytas tam tikras judėjimas. Dėje gruodžio 19-oje nužudė visas e, viltis ir iškėlė abejonių dėl mūsų politikos Baltarusijos atžvilgių efektyvumo. Dabar klausimas yra toks, ką, reik, ką reikia daryti, e, ką reikėtų pakeisti. Nemanau, kad turėtumėm skubėti priimti sprendimą, kadangi greiti sprendimai ne visuomet geri. Manau, kad e, turėtumėm vengti bausti Baltarusijos žmonės dėl Baltarusijos prezidento, dėl valdžios Čia turėtume būti atsargus, reikėtų tikslingesnių sankcijų, tačiau taip pat reikia ir tikslingesnės paramos plėtiniai visuomeniai, žmonėms, kurie dirba, bando dirbti, kurdami demokratiškesnę Baltarusiją. Kokia forma tai galėtų būti daroma, apie tai kalbėsime kitą savaitę Strasbūrė, vyks diskusijos, numatyta rezoliucija ir tikiuosi, kad pasiūlysime gerus sprendimus tarybai. Nebūkime isteriški, būkime tvirti, pasinaudokime visom turimom priemonėm, kad, kad pasiektumėm dabar e, svarbių dviejų tikslų. Tai yra visų e, gruodžio 19 sulaikytojo paleidimas ir e, represijų sustabdymas demonstrantų atžvilgiu. Kitas e, dalykas yra nepriklausomo tarptautinio komiteto e, prieimimas, kuris galėtų aiškintis, kas vyko tų įvykių metu. Tai bus e, Baltarusijos valdžiai išbandymas ir pačiam prezidentui išbandymas. Ir taip pat norėčiau para, paraginti visas e, susijusias institucijas laikytis e, bendros e, pozicijos, kad būtų pasiektas bendras tikslas. Tai yra demokratiška Baltarusija. Jeigu bendros pozicijos nebus, tai bendro tikslo nepasieksime. Dėkui. Dėkuoju. Dabar pradedame diskusiją. Visų pirma, žodis bus suteiktas. Uh, koordinatoriams. Norėčiau, kad kalbėjimo laikas būtų nelgesnis negu dvi minutės, kad visi kolegos suspektų pateikti e, komentarus per numatytą laiką. Todėl norėčiau, kad jūs sutelktumėt dėmesį ypač į rekomendacijas dėl ES veiksmų ir taip pat ad hoc delegacijos įgaliojimams. Visų pirma, Žodis ponui Brok, EPP koordinatoriui. Dvi minutės. Herr Vorsitzender, äh, für die EVP-Fraktion. Äh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau padėkoti SBO pirmininkaujančios valstybės atstovui už suteiktą informaciją. Šiandien aš gavau laišką iš Baltarusijos ambasadoriaus Berlyne. Jisai man rašo, jog jeigu mes priimsime Europos parlamente kritinio pobūdžio rezoliuciją Baltarusijos atžvilgių, tai Tuomet Baltarusija nematys kitos išeities, kaip glaudžiau bendradarbiauti su Rusija. Mes negalim sutikti su tokio pabudžio grasinimais iš Baltarusijos pusės. Demokratija, žmogaus teisės negali būti dėrėjimusi e, objektas. Todėl mes e, turime labai kritiškai pareikšti savo nuomonę ir nesutikti su tuo, kas vyksta, bet aišku, turime naudoti tinkamus instrumentus delegacijos vizitas į Baltarusiją. Na, čia mes esame, aišku, mūsų draugų Baltarusių rankose. Jeigu jie mano, kad tai bus įmanoma, tai aš esu už, tačiau jie turi patarti mums, kaip, kaip elgtis. Toliau, priemonės. Labai džiaugiuosi, kad e, galėjau išgirsti komisijos nario Fiulės nuomonę. Jisai sakė, jog priemonės, kurių reikia imtis, turi būti įgyvendinamos labai greitai, jų turi būti imamasi ne per dienas ar savaitės, bet per valandas. Ir mes turime parengti lygiai gretų kalendorių, grafiką, lygiai gretų komiteto matytam e, grafikui, komisijos numatytam grafikui ir turime sinchronizuoti tos dalykus. Mes taip pat manome, kad reikėtų labiau palaikyti opoziciją, pilietinę visuomenę, demokratijos procesus ir uh, imtis visai kitokio pabudžio priemonių e, vyriausybės atžvilgių. Mes turime tam tikrų priemonių, instrumentų, kuriuos galime naudoti demokratijos stiprinimui. Man atrodo, kad galbūt mes e, pakankamai ir neišnaudojam šių priemonių, nepakankamai apskritai jas naudojam galbūt. Bet jeigu visiškai niekas neduotų rezultatų, galbūt tada galėtume kelti klausimą, ar negalime išaldyti bendradarbiavimo su Baltarusija rytų partnerystės kontekste. Ne išbraukti Baltarusijos, bet išaldyti bendradarbiavimą su ja. Ir tuo, tuo būdu e, būtų padarytos tam tikros e, išvados. Aišku, taip pat turime kelti klausimą ir dėl žiniasklaidos e, padėties. Ir būtinai reikėtų užtikrinti, kad SBO biuras liktų Baltarusijoje. Dėkoju, ponai Brokui. Dabar žodis e, ponai Severin. Dvi minutės, socialistų frakcijos vardu. Our... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti svečius iš Baltarusijos su didelė meile e, reiškėme jiems solidarumą man lik yra dėžavių, nes nieko naujo nematau šiuose įvykiuose ir šiuose faktuose. Ir vertinimas yra mūsų bendras. Sutinkame, kad reikia kalbėti vieningu balsu, laikomės nuomonės, kad skubiausia reikia reikalauti, kad e, būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Sveikas protas diktuoja, kad einamojų momentų business as usual yra neįmanoma. Taip pat e, sutinkame visi, kad izolacija, izoliavimas irgi nėra tinkamas variantas. Taigi, kadangi visi dėl to sutarėme, aš manau, kad reiktų nepamiršti ir to, kad e, savo siekiuose, savo darbuose reikia mums e, sąjungininkų ir dėl to mes turime dirbti kartu ir su kitais Baltarusijos kaimynais, kurie yra mūsų partneriai, su kuriais mes vedame dėrybas dėl įvairių susitarimų, turiuomenyje Ukraina ir Rusija. Na, o dėl kitų dalykų, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ką galėtumėme pasakyti faktiškai jau beveik viskas buvo pasakyta. Aš manau, kad turime mobilizuoti savo pajėgas ir daryti viską, ką būtų galima padaryti šioje situacijoje. Turime pasitelkti išmintį ir sveiką protą daryti skirtumą tarp to, ką galima padaryti ir to, ką ne. Ačiū. Dėkuoju, panai Severin. Dėkuoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Dabar e, žodis kolegai Juland, dvi minutės. Uh, Ačiū pirmininkė, aš taip pat Europos liberalų demokratų frakcijos vardu norėčiau išsakyti nuoširdžius žodžius Baltarusijos žmonių atžvilgių, žmonių, kurie susiduria su labai sudėtinga situacija. Kolegos, e, čia atėjome tam, kad peržiūrėtumėme e, savo politiką Baltarusijos atžvilgių. Ir, kaip jau buvo pasakyta, mes nusintėme labai stiprius, aiškius signalus. Ir dabar turime pasakyti ir kitą dalyką, kad reikia jau imtis veiksmų negalime vesti prastinių, e, prastinių darbų ir kalba eina apie rytų partnerystę. Kol nėra išlaisvinti kaliniai, mūsų nuomonė, mes turėtumėme suspenduoti santykius e, rytinės, rytų partnerystės rėmuose. Mes jau patyrėme, kokiu rezultatu duoda lasdos ir botago, botago ir pirago uh, politika, aš manau, kad ir to, ji, ji nepasiteisina, taigi tą politiką irgi reikia peržiūrėti, nes režimas nepasikeitė, režimas tas pats, nusikalstamas ir turime aiškiai pasakyti, kad reikia keisti tą režimą. Toks turėtų būti mūsų tikslas, kurio mes turime kartu siekti, kartu su Baltarusijos opozicija ir Baltarusijos žmonėmis. Pagrindinės užsienio politikos ginklas, aišku, yra sankcijos. Mes kaip politikai puikiai tą žinome. Dėl to mūsų frakcija remia sankcijas prieš režimą, pradedant nuo vizų režimo e, apribojimų ir vizų uždavimo apribojimo, peržiūrėti ir tarptautinėje tarptautinės pagalbos sistemą ir paskolas e, Baltarusijos vyriausybė ir taip pat labai atidžiai atsižvelgti turime ir į eilinių paprastų žmonių poreikius, žiniasklaidos poreikius. Na ir dar vienas dalykas, turime liberalizuoti vizų režimą paprastiems piliečiams ir paremti studentus, kurie kenčia dėl savo na, politinės veiklos e, universitetuose. Kolegos, e, dar vienas dalykas. Negalime ignoruoti ir Rusijos vaidmens šioje situacijoje, kuri susiklostė Baltarusijoje, turime atsižvelgti ir į pareiškimus, kurie buvo pateikti iškart po rinkimų, pareiškimus, kuriuos padarė prezidentas Medvedevas po rinkimų. Dėkoju. Dabar žodis e, ponui e, Šulcui, žaliųjų frakcijai, dvi minutės. Freunde aus Weißrussland. Ich möchte gern das aufgreifen, was unser Präsident Buzek. Mėly kolegos, mėly Baltarusijos bičiuliai, norėčiau grįžti prie to, ką sakė pirmininkas Buzekas posėdžio pradžioje. Jisai sakė, jog e, vyksta atvira diskusija apie tai, kaip buvo sufalsifikuoti tie rinkimai ir apie tai, kaip vyko įvairios smurto apraiškos tame kontekste. Man atrodo, jog e, Čia svarbiausi klausimai labai aiškus. E, Kalinių e, politinių paleidimas, e, smurto veiksmų pasmerkimas. Taip pat turime išlaikyti SBO biurą Vilniuje, atsiprašau, Minske ir turime taip pat nagrinėti vizų klausimus šitame kontekste. Kalbant apskritai apie strategiją, aš e, iš patirties žinau, e, žinau iš savo patirties e, rytų Vokietijoje, jog kuomet būna tam tikra opozicija, pasipriešinimas diktatoriniam režimui, tai tas režimas sustiprina savo veiksmus. Aš manau, kad ponia Ašton turėtų Minskui pateikti ES reikalavimus ir informuoti apie galimas sankcijas tuo atveju, jeigu Lukašenka nieko nedarytų. Na, o dėl vizų režimo supaprastinimo arba dėl vizų uždraudimo Lukašenkai, jisai gali puikiai gyventi ir be tų e, vizų. Dabar santykiai su Rusija. Iš to taip pat. E, turime pasimokyti, pasimokyti iš, iš praeities. Gegužės mėnesio viršūnių sustikimas rytų partnerystės klausimų taip pat gali būti panaudotas tam, kad iš Lukašenkos būtų pareikalauta tam tikros atskaitomybės ir kad viešai Lukašenka pasisakytų ES e, valstybėms apie tai. Dėkuoju, ponui Šulc, dabar žodis ponui Tanek. Pone pirmininkė, komisarė, svečiai iš Baltarusijos, mūsų frakcijos vardu aš irgi sveikinu šias diskusijas. Ir nors manęs nestebina e, tie įvykiai, tačiau mane nuvylė Baltarusijos ambasadorius Junktinėje karalystėje. Jie vertina santykius tik dvišalių pagrindų. Jie visuomet e, dažniausiai kalba apie dvišalius santykius, bet šiuo atveju viskas bus kitaip ir ESBO galės Jie tikėjosi, kad SB patvirtins prezidento rinkimų rezultatus, tačiau pagrindiniai svarbus pareigūnai negalėjo, Baltarusija negalėjo net patys nuspėti, kokių veiksmų imsis tas e, Lukašenka. Ir pirmiausia, aišku, reikia sukontroliuoti balsų skaičiavimą. Ir tada, jeigu tai nepavyksta, tuomet, aišku, imamas yra brutalių veiksmų prieš protestuotojus. Štai tokia situacija susiklostė ir aš kreipiuosi į vyriausią įgaliotinę, reikala, kad ji pareikalautų, jog iškart būtų išlaisvinti visi įkalinti demokratinės opozicijos nariai ir kad būtų iš naujo e, surenkti rinkimai, pritariu žaliųjų siūlymui, reikalingas antrasis raundas. Tai primena šiek tiek ir e, oranžinę revoliuciją Ir aš manau, kad turėtų būti rezultatai paskelbiami negaliojančiais. Taip pat turime reikalauti, kad įvyktų rinkimai tokie, kad atitiktų SBO reikalavimus ir kad ES rinkimų stebėjimo misija būtų nusiusta. Aš aišku suprantu, kad Minskas visą tai paneigs ir atsisakys to. Ir tuomet mes turime pritaikyti pažangės e, ekonominės sankcijas ne žmonėms, bet tik vadovams, e, pareigūnams, e, uždrausti jiems keliauti, vizų draudimus numatyti Ir taip pat pritarčiau tam, jeigu būtų siunčiama ad hoc delegacija į Baltarusiją. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kiek dar ES mes toleruosime Kubos stiliaus diktatūrą, režimą Europos širdyje. Ačiū. Dėkuoju ponui Tanakui. Dabar žodis kolegai Šolc, GUE. Frakcija dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly Baltarusijos e, svečiai. Gruodžio pradžioje vyko kongresas Paryžiuje. Demok Ir tuomet e, Baltarusijos e, liberalių jėgų atstovas vienas dar turėjo iliuzijų, jog viskas vyks demokratiškai Baltarusijoje, tačiau dabar turime SBO ataskaitą, žinome, e, kokia iš tikrųjų buvo padėtis ir GUE frakcija pritarė e, šiandien išsakytiems reikalavimams. Mes taip pat norime, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, kad SBO biuras e, Minskė nebūtų uždarytas. E, ir e, kad e, demokratiniai mechanizmai vis dėlto galiotų Baltarusijoje. Mes e, turime vykdyti aktyvę politiką ES lygmenių šiais klausimais. Ponas Mirinkievičius sakė, jog Baltarusijos opozicijai yra labai svarbu kad ES peržiūrėtų savo politiką Baltarusijos atžvilgių, kad būtų įtvirtinamos europinės vertybės, skaidrumas, demokratija, e, pasitikėjimas e, politikais. Aš šito požiūriu pritarčiau kolegai e, Šulcui. Šiandien mes turime labai aiškiai pasakyti, ko mes tikimės iš ES santykiuose su Lukašenka. Mes turime keisti savo politiką, o vėliau galėsime peržiūrėti ir, ir strategiją. Tačiau turime taip pat suprasti, kad e, daug Baltarusijos e, piliečių balsavo galbūt ir laisvo valia, taip kaip jie balsavo. Turime šitame kontekste galvoti apie Europos vertybės ir apie tai, kaip įdėkti e, tas vertybės e, Baltarusijoje. Mes, aišku, visų pirma turime galvoti apie žmogaus teisų ir demokratijos gynimą Baltarusijoje. Dėkoju, panai Šulc. Šulc, dabar kolega Belder, dvi minutės. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, allereerst wil ik mijn meeleven ook. Dėkoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog politinių kalinių likimas mane labai liūdina. Gruodžio mėnesio įvykiai buvo plačiai aprašyti Niderlandų spaudoje. Ir tie straipsniai iš tikrųjų kelia pasibaisėjimą, turiu galvoje represijas. Kyla klausimas, kokie būtų racionalūs mūsų veiksmai tokioje situacijoje turime, aišku, galvoti ir apie visuomenę. Turim visų pirma galvoti, ar kokią įtaką mūsų veiksmai turės Baltarusijos visuomeniai. Turime nepamiršti, kad e, pilietinė visuomenė taip pat buvo šokiruota šitų įvykių. Ir valstybės struktūrose taip pat buvo žmonių, kurie buvo šokiruoti tų žmonių, kurie liberaliau nusiteikia. Mes turime galvoti ir apie tokio pobūdžio e, Baltarusijos e, e, žmonės. Tai yra, nors jie ir dirba valstybinėse struktūrose, bet kai kurie iš jų e, yra nusiteikę liberaliau negu kai kurie jūs, jų kolegos. kolegos. Mes e, turėtume paremti Baltarusijos pilietinę visuomenę, ypač kaimo vietovėse, tai būtų labai svarbu. Opozicijoje taip pat yra įvairių tendencijų. Galbūt reikėtų ir atitinkamų konsultacijų gilesnių, kad Europos veiksmai būtų tikslingesni. Uh, Dėkuoju, ponai Belder. Dabar e, žodis ponai Paleckui, kuris yra pranešėjas dėl e, Baltarusijos ir ES e, išaldytos e, sutarties. Dvi minutės. Uh, some... Ačiū pirmininkė. Aš e, manau, kad buvo tam tikros dar, darnos Baltarusijos opozicijos pasiūlymuose. Iš esmės, e, kaip. E, e, elgtis, kaip reaguoti į tuos sukretimus gruodžio 19 metos um, um, komisaras Fiulė ir ponas Signatavičius atstovaujantis SBO išsakė padrasinančių minčių. E, žinoma, tam tikros e, sankcijos yra neišvengiamos po tokių tragiškų įvykių, tačiau sankcijos turi būti labai e, tikslingos E, jautrios ir turėtų priartinti šalies žmonės prie ES, žinoma, nerežimą. Panas Milinkievičius minėjo, kad beveik 50 procentų baltarusių yra už europinį e, vektorių šalies politikos. Ir manau, kad jei mes savo politiką Baltarusijos atžvilgių formuosime jautriai, tai e, po metų ar poros galėsim e, pasiekti, kad tas skaičius būtų 50-60 procentų ir tai būtų e, geras atpildas kerštas tiems, kurie organizavo tragiškusius e, gruodžio įvykius. Ir galiausiai komisijos narys Fulė minėjo e, galimas vizų režimo liberalizavimo priemonės, to nepakanka. Dabar metas yra sunaikinti finansinę Berlyno sieną, kuri buvo pastatyta prieš porą metų. Dėkui. Grazie, onorevole Palečkis. Darei la parola. Uh, eh, Dėkuoju. Dabar žodis panai Zingeriui, Lietuvos eh, parlamento atstovui. Kaip tik šitą temą Lietuvos parlamente vyko eh, klausimai. Dėkuoju. Uh, Ačiū pirmininkė ką tik savo parlamente e, organizavome e, klausimus parlamente tyrimą iš karto po tų e, įvykių ir tokie žmonės kaip Eva, panas Šuškevičius lankėsim mūsų parlamente ir papasakojo apie įvykius, kurių neįmanoma įsivaizduoti. Pavyzdžiui, Eva mums pasakoja apie tai, kaip e, pusiau e, išrenktas, pusiau komos būsinos jos e, tėvas iš KGB ligonės buvo pervežtas į kalėjimą žmonėms nesusitikiami e, vaistai, medicinė priežiūra. Taigi įvykiai, kuriuos neįmanoma įsivaizduoti Europos e, viduje. E, studentai iš Baltarusijos universiteto Vilniuje buvo areštuoti Minske. Tad mūsų nuomonė turėtumėm keisti visą savo strategijas naujomis, turėtumėm nepamiršti, kad žmonės dingo, reikia rimtai tirti žmonių dingimo atvejus Baltarusijoje, politinio oponentų dingimo Baltarusijoje ir turėtumėm kurti naują strategiją visiškai. Uh, Pritinku, e, pritariu komisijos nariui e, Fileriui, pono Ignatavičiaus išsakytoms mintims, kad reikia naujų rinkimų Baltarusijoje nauji rinkimai turėtų būti paskelbti ir ES koordinatoriaus skirimas ryšiams su Baltarusija e, e, turėtų e, būti numatytas ir reikalingas reikalinga sudaryti sąrašą asmenų, kurie vykdė te terorą e, demokratiškai nusiteikusių e, Baltarusių atžvilgių. Turėtumėm bandyti e, suvokti, kaip tie santykiai veikia padėti vidinę Baltarusijoje ir galiausiai turėtumėm skatinti partijų bendradarbiavimą, bendravimą. Mes esame politinių šeimų šeimų, e, politinių partijų šeimų e, nariai. E, turėtumėm skatinti savo parlamento partijas, kurti mechanizmus ir bendradarbiauti su broliškomis partijomis Baltarusijoje, kurios dabar praktiškai pogrindėje veikia ir dabar metas jom padėti yra ir tokios, aišku, partijos kaip EPP e, e, e, ir kairios ir dešinios ir liberalios partijos turėtų įtraukti į bendradarbiavimą savo draugus Baltarusijoje. Jei pamenate, prieš 20 metų sausio 13 dieną sovietų tankai puolė Lietuvos Seimą, kurį gynė taikų žmonės. žmonės Pamename ir Berlyno sienos griuvimą, tad ne, nepamirškime sovietų mentaliteto Dzeržinskio statula tebestovi KGB kalėjime Minske. Dėkui. Dėkuoju ponui Zingeriui. Dabar žodis ponui Sairus Volskiai. Jeigu galėtumėte pusantros minutės kalbėti, būtume labai dėkingi. Ačiū pirmininkė. Žinoma, mes turime pasmerkti ir reikalauti e, sankcijas, turi būti išplėstos. Ir kalbant ir apie rytų partnerystę ir Euronestą, Ir mes šiame parlamente dvėjojome, ar įtraukti Baltarusijos parlamentą ar ne, jo neįtraukime, ar tai buvo teisingas sprendimas. Ir reikalinga parama Baltarusijos žmonėms. Keli pastebėjimai. Pagrindinis geopolitinis e, politinis e, klausimas yra, kam naudingi tokie įvykiai Baltarusijoje. Kitas dalykas, aišku, tai patenka ir į Rusijos interesų e, zoną. Taip pat reikia sustiprinti santykius tarp Baltarusijos ir ES. ES ir vakarai turi sureaguoti Pavlovo reflekso būdu. Taigi reikalinga planuoti tam tikrus žingsnius. Ką daryti ateityje? Reikalingas dvigubas požiūris, kaip yra e, pasiūlyta, sankcijos, izoliuoti režimą, atvirumas pilietiniai visuomeniai ir vizų režimo supaprastinimas. Taip pat e, reikalinga strategija, ilgalaikė, gal dešimties metų strategija Mūsų strateginis partneris yra visuomenė, o ne vyriausybė. Mūsų tikslas - perkelti e, europinės vertybės. Kai kurie teigia, kad mes patekome į spastus dėl to, kad JAF administracija yra abejinga, e, mes sunkiai galime imtis veiksmų. Ar ES padarėme viską, ką galėjome? Ne, mes dvėjojome. Ar galime nuveikti daugiau? Taip, galime ir privalome. Baltarusija bus išbandymas naujai užsienio politikai Europoje. Dabar ne ES ir ne Baltarusijos demokratai, kurie rašo Baltarusijos scenarijų. Ir mes turime situaciją ištaisyti ir nesitenkinti savo veiksmais. Dėkoju. Dėkoju, panai Sairus Volski. Dabar žodis e, ponui Sivieč. Taip pat prašytume apsiriboti pusantros minutės kalbėjimo laiko. <coughs> E, Robišė trochę. Ačiū, pirmininkė. Man tai atrodo kaip demonstracija. Klimatas puikus, visiems patinka įstringos, aštrios kalbos, visiems patinka tokie emocionalūs pasisakymai tą dabar ir matome. Tačiau aš manau, kad mes privalome kelti klausimą šioje asamblėjoje, šiame susitikime, ką mūsų svečiai pasakys baltarusiams sugrįžę namo. Kokie yra apčiuopiami šio posėdžio rezultatai? Ar bus skiriama daugiau lėšų bendradarbiavimui su pilietinė visuomenė? Ar remsime labiau nevyriausybinės organizacijas? Ar tikrai atsis, panaikinsime mokesčius už vizas e, Baltarusijos žmonėms, mes žinome, kad problema, problema nėra vien tik tai brang, dėl brangių vizų. Problema yra ta, kad viz, vizas sunku gauti, jų nepakankamai yra išduodama. Taigi mano kreipimasis šiandieną būtų štai koks. Tikiuosi, kad komisaras, e, kurį labai gerbiu, kuris turi tikslę logiką, kad jis sugrįž e, pas mus į parlamentą su konkrečiu priemonių sąrašu. Ir aš manau, kad tą sąrašą parengti įmanoma, nes jūs galite išversti, paversti tas emocijas, gražias emocijas apčiuopiamais rezultatais. Mes norime padėti Baltarusijos žmonėms, nes jie susiduria su diktatoriaus opresija, priespauda. Ta turime pasakyti. Jau nemažai kelio su, sukorėme ir bandėme kažkaip kalbėti su diktatoriumi. Aš pats tikėjau, kad įmanoma su diktatoriumi kalbėtis, tačiau panašu, kad reikia stabdyti tą, tuos veiksmus. Lenkijos, Lietuvos žmonės tiki, kad gali, kad, tikėjosi, kad galima kalbėti su diktatoriumi, bet panašu, kad tos kalbos e, nebuvo įmanomos. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis e, kolega Išrėt ir pusantros minutės. Vorsitzende, ich bin Mitglied äh, der Delegation Ačiū. Pirmininkė, aš esu delegacijos narė, delegacijos ryšiams su Baltarusija. Ir toje delegacijoje nerengiami ben, vieni, vieningi bendri susitikimai, mes priemėme tokį sprendimą, nes nenorime turėti bendrų reikalų su diktatūra. Aš buvau pranešėja 2004 metais parlamente šiuo klausimu, tuo metu, kai ponas Lukašenka dar labiau įtvirtino savo galias Baltarusijoje. Ir matau, kad susiklosto tokių situacijų, pavyzdžiui, 97 metais, kai užsienio reikalų taryba nusprendė įgyvendinti humanitarnės pagalbos programą, kuri būtų skiriama demokratinėms jėgoms remti. Tačiau praėjus mėnesiui taryba prieėmė poziciją šiuo atžvilgiu, buvo sukurtas teisinis pagrindas ir programa finansiškai buvo įgyvendinta. Ir tikrai buvo sunku tuo metu tą programą parengti, tačiau ji buvo labai sėkminga. Ir aš manau, kad panašios priemonės irgi galėtų būti sėkmingos šiuo kartu. Tačiau yra kitų skubesnių, svarbesnių priemonių, tokių, kurios yra susijusios su humanitarinė pagalba, žmogiškąją pagalbą. Yra oponentai, kurie yra nušviečiami kaip nusikaltėliai, tai yra mūsų vertinimi politiniai kaliniai. Ir nekarta visose įvairiuose pasisakymuose, pareiškimuose apie tai yra teigiama, jie nėra nusikaltėliai, jie yra politiniai kaliniai. Ir aišku, matome ir humanitarinę sudėtingą situaciją, situaciją, kai mažas vaikas atimamas iš tėvų. Ir kai tėvai praranda e, teisę į tą vaiką, į to vaiko globą, taigi aš manau, kad mes turime būti labai aktyvūs Baltarusijos atžvilgių ir turime pasakyti gana, tai turi liautis, situacija baisi valstybėje, tokia, kai žmonės gali prarasti galimybę, e, prarasti netgi advokatai savo licenzijas, ginti tuos kaltinamuosius. Taigi aš manau, kad e, reikalinga spręsti tą situaciją humanitarnės priemonės turi būti. Dėkuoju, pane Andrikėne, pusantros minutės. Man also... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat e, esu Europos parlamento delegacijos e, ryšiam su Baltarusija narė ir manau, kad klaida buvo nesiųsti ES rinkimų stebėjimo misijos į Baltarusiją, nes uh, labai dažnai važiuojame į toliau nuo ES e, esančias valstybės, o šį kartą artimiausią kaiminystę nesintėme e, savo e, misijos. Manau, kad reikėtų laikytis dviejų lygių požiūrio. Reikia, reikia padėti pilietiniai visuomeniai, žmogaus teisų gynėjams, gamrimas komisijos nariai, kai kalbame apie žmogaus komisijų gynėjus Tai uh, yra daugybė priemonių, kuriuom e, būtų galima pasinaudoti. Pavyzdžiui, uh, prieglaudos. Uh, programos, informaciniai centrai ES delegacijose, kalbant apie studentus, jaunimą, kuriam kyla grėsmė Vilniuje, veikia Europos humanitarinių mokslų universitetas ir vakar gavau sos signalą, kad nėra jokių garantijų, kad e, jie gaus finansavimą šiais, ateinančiais ir dar kitais metais ir tai vyksta dabar. ES yra daug universitetų, kurie galėtų priimti Baltarusijos studentus. Tai iš tiesų dabar laikas imtis veiksmų, konkrečių veiksmų, e, žodžių ir deklaracijų neužtenka. Dėkuoju, poniai Andrikinai. Dabar žodis ponui Mirskui, pusantros minutės. Kolēģi, vai daudz no jums, un katrais bijuši Baltkrievijā, es ļoti labi pazīstu situāciju Baltkrievijā un zinu. Ačiū. Ačiū, galbūt ne vienas esate buvęs Baltarusijoje, pats nekartą ten lankiausi, žinau situaciją, žinau, kas ten vyksta. Uh, Per e, šią kadenciją Baltarusijoje lankiausi labai dažnai ir nariams pateikiau klausimą, ką esame padarę ir ką ateityje nuveiksime šio klausimu. Ar dirbsime su oficialia Baltarusijos valdžia? Manau, kad turime. Ar labai veiksmingai dirbame su jais? Ne ir dar kartą ne. Galbūt visi kartu turime prisimti kaltę dėl padėties Baltarusijoje. Per neligą ilgai Europos parlamentarai negalėjo išspręsti to klausimo, kaip e, bendradarbiauti Euronestę su Baltarusija. Manau, turime suvokti, kad jei mes patys nepakeisime savo santykio su Baltarusija, ir jei nebus ilgalaikės strategijos Baltarusijos atžvilgių, rezultatų nepasieksime. Kartais sakome, kad demokratija Baltarusijoje galės gyvuoti tik tai tuo met, e, kai e, lede pražys gėlės. Aišku, jį sunkiai nedirbsime. Jeigu nedirbsime su vyriausybė, tai va, mums nepasiseks. Tai mano patirtis rodo, kad turime dėti tą kryptim pastangą. E Dėkuoju, dabar žodis kolegai tokias pusantros minutės. Dėkuoju, pane pirmininkė. mėdėjai svečiai iš Baltarusijos. Visų pirma, norėčiau reikšti e, solidarumą poniai Neklajevai, taip pat visiems tiems, kurie yra įkalinti dėl politinių priežasčių. Europos Sąjunga prieš kurį laiką buvo pabandžius e, palyginti komunizmo diktatūrą ir, ir, ir fašizmą. Manau, kad e, mes e, galbūt ir per daug švelniai žiūrime į komunistinę praeitį. Švelniau negu į fašistinę. Rytų valstybės turi tą bendrą komunistinį paveldą. Aš manau, jog mes turime elgtis labai aiškiai ir neturime daryti jokių nuolaidų, kuomet kalba sukasi apie žmogaus teisės. Tik tai laikydamėsi tokios strategijos mes galėsime pasiekti ilgalaikių konkrečių rezultatų ir galėsime išsiveršti iš tos postkomunistinės e, erdvės. Viktoras Orbanas susiduria dar su tos komunistinės praeities problemomis. Ir reikėtų, kad tai netokdytų rytų partnerystės e, procesams. Dėkuoju ir e, paskutinė kalbėtoja ponė Gomeš, pusantros minutės. Tai nėra Diktatūra yra diktatūra. Diktatūra reiškia, kad yra ribojamos laisvės, yra ribojami žmonės. Ir daroma priespauda žmonėms. Turime pripažinti kad nepavyko tas mūsų minkštas, nepasiteisino minkštas, švelnus požiūris e, Lukašenkos atžvilgiu. Mes turime versti jį prisimti atsakomybę už tuos veiksmus, negalime vesti įprastinių veiksmų ir negalime leistis būti šantažuojamiems. Turime užsibriežti tikslą, reikalauti, kad būtų išlaisvinti suimti žmonės, kad žiniasklaida galėtų laisvai veikti ir kad būtų pakartoti rinkimai. Aišku, reikalinga strategija žmonėms remti, laisvai žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms, studentams, demokratiniai opozicijai remti. Aiškiai pasakykime tai, reikia remti demokratinę opoziciją, tuos, kurie turi demokratinę darbo tvarkę. Ir taip pat labai griežtai pasakykime apie sankcijas. Draudimas keliauti, taip pat režimo turto užšaldymas. Ir taip pat politinė poziciją reikalingą atitinkamą. Dėkoju. Žodžio paprašė ryšių su Baltarusijos delegacijos pirmininkas. Galbūt tuomet apsiribokite vienos minutės kalbėjimo laiko, nes prezidentui Buzeko reikia išeiti taip pat greitai. Ačiū pirmininkė, žinau, kad laiko turime nedaug ir ne visi bičiuliai iš Baltarusijos galėjo pasisakyti, Aleksandras Milinkievičius ir Nikolaiva pasisakė e, nepriklausomų žurnalistų asociacijos atstovai pasisakė. Tačiau turime ir pirmąjį e, prezidentą Šuškevičių, nepriklausomos Baltarusijos šuš, e, prezidentą Šuškevičių, buvusį politinį kalinį Kozuliną ir vidaus stebėtojų grupę, grupės atstovą poną Kaljakiną ir tikrai turėsime galimybę plačiau pakalbėti su jais 5 valandą A3E2 salėje su visais bičiuliais ir draugais iš Baltarusijos pakalbėsime. Ir pamatysime filmą apie tai, kas įvyko gruodžio 19 dieną Minske. Taigi visus kviečiame atvykti į tas atviras diskusijas su gerbiamais svečiais, diskusijas, kurios įvyks 5 val. šiandieną. Dėkui. Dėkuoju pirmininkui Protasevičiui. Dabar e, žodis e, parlamento pirmininkui dėl išvadų. Very... Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems kolegoms. Diskusijos buvo labai įdomios. Na ir mums visiems e, svarbiausia buvo išgirsti visus tuos patarimus, kuriuos mums e, pateikė ir išsakė svečiai iš Baltarusijos, draugai iš Baltarusijos. Ir reikalingas aiškus, vieningas balsas ES, aiški politinė politinė aiškus politinis spaudimas, reikalavimas išlaisvinti visus politinius kalinius, kaip pasakė ponia Nikolajeva, mes laikome raktą į jos e, tėvo kalėjimo vienutę. Taigi turime imtis visais, visų, imtis visų įmanomų priemonių. Ačiū Jums labai už pateiktus patarimus, jie mums yra labai svarbus. Kaip Jūs, e, pasakysiu dar kelis dalykus, kuriems pritarėme dalykus, kurie buvo aptarti ir ryte, kai susitikau su Baltarusijos e, svečiais. Vizų liberalizavimas ir naikinimas arba sankcijos reikalingas dvigubas požiūris. Baltarusijos piliečiai turi turėti galimybę laisvai keliauti, jiems e, vizos turi būti netgi panaikinamos, ypatingai studentams, mokslininkams, menininkams. Ir kita vertus, reikia draus įvesti draudimą keliauti polit, politiniams pareigūnams Baltarusijos tiems, kurie dalyvavo e, tuose žiauriuose įvykiuose ir kurie juos sukėlė. Taigi pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos, žinoma, reikia daugiau finansinės paramos, tai yra labai svarbu. Taip pat svarbu surasti būdų ir padėti toms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios negali užregistruoti savo veiklos Baltarusijoje dėl autokratiško valstybės režimo. Parama studentams universitetams tai irgi yra labai svarbu. Finansinė pagalba, stipendijos turi būti didinamos. Taip pat puikus pavyzdys yra Europos humanitarinių mokslų universitetas, veikiantis tremtyje Vilniuje. Jis irgi turi susilaukti testinės finansinės paramos iš ES. Yra ir kitų pasiūlymų, kur, apie kuriuos turime pamastyti. Iš esmės, pavyzdžiui, kreipimasis išlaisvinti politinius kalnius. Yra ir kitų pasiūlymų. Baltarusijos, Baltarus, neleidimas Baltarusijai dalyvauti tarptautiniuose e, fu, sporto renginiuose, futbolo čempionate, olimpinėse žaidynėse. Na, skausmingas, skausminga bausmė. Taigi turime apie visą tai pamastyti iš esmės parlamente, taip pat kokie galimi tolesni žingsniai Europos parlamente. Rytoj pirmininkų sueiga įvyks, bus primtas sprendimas dėl Europos parlamento faktų surinkimo misijos siuntimo į Baltarusiją. Skubios diskusijos vyks kitą savaitę Strasbūrė ir bus primta rezoliucija Baltarusijos klausimu. Kitas dalykas, mes turėtumėme priimti sprendimą dėl bendradarbiavimo Euroneste. Tai yra labai svarbu. Kitą savaitę toks sprendimas turėtų būti priimtas. Dabar laukiame, laukiame per dėm ilgai ir dabar atėjo laikas pasakyti, kaip spręsime tą problemą. Taip pat laukiame užsienio reikalų tarybos rezulta, posėdžio rezultatų. Jie, jų rezultatai yra labai svarbus. Taip pat tikimės nuolatos palaikyti kontaktus su Europos komisija. Kitą savaitę, taip pat ir Strasbūrė, norėčiau pasakyti pabaigai, mėly kolegos, mėly bičiuliai. Šiandieną mes čia sulaukėme rinkimų laimėtojų nugalėtojų neoficialiai, bet politinė ir psichologinė prasme. Tai yra svarbiausios žinios mums visiems. Mes jūs laikome nugalėtojais, bičiuliai iš Baltarusijos, ir esame visiškai įsitikinę, kad jūs tikrai laimėsite. Linkime jums tos pergalės. Ačiū. Ringrazio eh, prezidentė Buzek. Eh, dėkoju pirmininkui Buzekui, dėkoju taip pat eh, Baltarusijos kolegoms aktyviai dalyvavusiems šitame posėdėje ir taip pat visiems pasisakiusiems kolegoms. Prieš užbaigiant posėdį norėčiau taip pat Jums pasakyti, jog visi pirmininkai, pradedant nuo pačio svarbiausio pirmininko, kuris sėdi šalia manęs, E, parengė dokumentą, deklaraciją ir norėčiau dabar e, pristatyti jums tą dokumentą, kuriame atsispindi mūsų išklausytos išvados bei kai kurie konkretus pasiūlymai. Tai yra bendra deklaracija, kurioje mes kalbame apie tai, e, apie ką diskutavome šiandien ir būtent apie tai, kad E, rinkimai nevykai, nevyko pagal e, tarptautinius laisvų ir demokratinių rinkimų e, reikalavimus, standartus ir mes taip pat smerkiame represijas taikių demonstracijų atžvilgių gruodžio 19 dieną, taip pat areštus bei, bei kitus įvykius, kuriuos aptarėme šiandien. Taip pat uh, aptarėme ES e, santykius su Baltarusijos valdžios struktūromis. Kviečiame ES įvesti vizų draudimus tiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurto veiksmus šitame e, kontekste. Ir e, tas draudimas e, trukmės požiūrių bus e, susijęs su e, politinių e, kalinių kalinimu. Kalinimo trukme. Toliau ten kalbama apie paramą, finansinę paramą pilietiniai visuomeniai, nepriklausomai žiniasklaidai bei parama demokratijos įgyvendinimui bei žmogaus teisų gynimui. Taip pat ten kalbama apie e, stipendijas e, Baltarusijos e, studentams bei galimybės mokytis. Tas pats pasakytina ir apie kai kurios dėstytojus. Taip pat kalbama apie Euronės parlamentinė asamblėja ir ryšių su Baltarusija per šią struktūrą ir galiausiai ten e, yra kalbama apie tai, jog Europos parlamentas pageidauja, jog Baltarusija peržiūrėtų savo poziciją ESBO misijos Minske klausimu. Tad manau, kad tinkamai apibendrinau to dokumento e, turinį ir to būdu atspindėjome ir padėtį, kurie atsidūrė Baltarusija dabar. Dėkuoju dar kartą visiems ir tikėkime, kad netrukus situacija Baltarusijoje keisys teigiamą pusę. Dėkuoju.